Pradėkime posėdį. Ponios ir ponai, jums pateikti vakar dienos posėdžio protokolai ir atitinkami tekstai. Ar kas nors prieštarauja? Jeigu ne, tai tada protokolą laikykime patvirtintų.